I think we can start. Tai galim pradėti, kolegos. Labas rytas, mėly kolegos, ponios ir ponai. Šiandien paskutinis mūsų posėdis šią savaitę. Vakar buvo koordinatorių posėdis ir matote sprendimus, kuriuos priėmė koordinatoriai. Jei nieks nepasipriešins iki 12.30, tai laikysime, kad tie sprendimai tvirtinami. Ir dabar balsuojame, pabandykime, ar veikia balsavimo mašinos. Balsuoti baigiame. Viskas gerai nėra per daug atstovų nei vienoj iš frakcijų. Dabar balsuojame dėl EASO reglamento. E, pirma, antrašinė dalis, pirmas pakeitimas ir 245 pakeitimas, kas už, kas prieš, primta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Pirmas straipsnis, 349 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 350, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 356, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 358, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 357, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu 357 pakeitimas. Balsuoti baigiame. 18 už, 23 prieš. Dar vienas už. 19 už, atmesta. 359 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 363 žodinis pakeitimas, kas jam prieštarauja? Ne, niekas. Balsuokime dėl 363, kas už, kas prieš susilaikė primta. 367, kas už, kas prieš susilaikė primta. 368, kas už, kas prieš susilaikė primta. norit pasitikrinti, balsuojame dėl 368 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. EPP vieną balsą per daug turi. Vienu balsu turi per daug. Gerai. Balsuoti baigėme. 20 už 20 prieš. Ponas Liberatskis už, tai reiškia 21 už 20 prieš primta. Dvidešimt trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš primta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 32 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 387, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 34, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 391, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 392, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 393 kas už, kas prieš. Nereikia to daryti, jis toks pat kaip 392. Dabar 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 36 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 37 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 38 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 394 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 395 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 39 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 40 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 41. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 42. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 43. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 44. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 45. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 47. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 48 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 396 žodinis pakeitimas, kas jam prieštarautų, niekas. 396 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 51 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 53 jis atsimtas. 398 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 399 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 400 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 402. 402. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 406. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Keturi šimtai vienuoliktas, kas už, Ne, atsiprašau, sako pirmininkas 403. Ir 404, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 411, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 412, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 414, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 400. 14. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 416 ir 17. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 56. Kas už, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 57. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 419. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 421. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 423. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 424 ir 25, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 426, kas už, kas prieš, susilaikė. Elektroniniu būdu pasitikrinkime, balsuojame dėl 426 pakeitimo. Balsuoti baigiame. EPP vienu per daug. kažkas turėtų atsimti. Keturi šimtai dvidešimt šeštasis, balsuoti baigiame. 17 už 25 prieš atmesta. 427 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 428 kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, balsuojame dėl 428. Balsuoti baigiame. 24 už 16 prieš priimta. Aštuntasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 430. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 431 žodinis pakeitimas, kas jam prieštarautų. 431 su žodiniu, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 434, kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime, balsuojame dėl 434 elektroninių būdų. Balsuoti baigiame. 15 plus 1 už 26 prieš atmestą. Devintasis kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 440 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmestą. 441. Kas už, kas prieš susilaikė atmestą. 442. Kas už, kas prieš susilaikė atmestą susilaikė atmesta. 443 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 10 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 11 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 12 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 60 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu 60 pakeitimas. Balsuoti baigiame. 27 plus 1, 28 už, 13 prieš. Noriu, kad aiškiai ir aukštai pakeltumėt rankas. O tie, kas šnekasi salėje, salės gale, paprašyčiau išeiti iš salės. Keturšimtai šešim penktas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 466, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 467, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 61. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 468. Ne, 62. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 470. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 471. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 472. 472, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 473, kas už, kas prieš, susilaikė. Pastikrinkime elektroniniu būdu 473 pakeitimas. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. 20 už, 22 prieš. Atmesta. 474 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 475 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 476 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 477 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 478 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 479 ir 480, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 483, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 484, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 486, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 487, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Keturi aštuoni devyni, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Keturi devyniasdešimt, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 491. Kas už, kas prieš. Nema, nema, nematau gerai. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl 491 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 25 už, 15 prieš, nieks nesusilaikė priimta. 400. Tuoj pastikslinsiu, sako pirmininkas. 494. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Keturi devyni šeši. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu 496. EPP vienu balsu per daug. Ponas Piperis tik atvyko. Dabar gerai. Balsuoti baigiame. 25 už, 15 prieš priimta. Penkišimtasis. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tryliktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 503. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 504, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 505, kas už, kas prieš, susilaikė. Pastikrinkime elektroniniu būdu, balsuojame dėl 505. Balsuoti baigiame. 17 už, 25 prieš atmesta. 506. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 507. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 508. Kas už. Norit pasitikrinti? Nes buvo visai aišku. Gerai. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 507. Balsuoti baigiame. EPP vėl turi vienu balsu per daug. Kažkas turėtų nebalsuoti. O, jetzt stimmt. Geschlossen. Dabar gerai. Balsuoti baigiame. 5 už, 35 prieš. Atmesta. 508. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 509. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 510. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 511 ir 12 kartų, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 512. 514. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 514. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 32 už, 8 prieš. Bet ne dėl to, kad nesimatė, o dėl to, kad jūs ne, nekeliat pakankamai aukštai rankų. Pasportuokime tą valandą, tai naudinga ir sveikatai, aukštai kelkite rankas. 516, kas už, kas prieš, susilaikė primta. 517, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 518, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 519, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 520 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 521 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 522 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 524 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 523 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 525, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Penkišimtai dvidešimt šeštasis pakeitimas, dvidešimt aštuntasis, dvidešimt devintasis, trisdešimtasis, visi jie vienodi, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 527, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 531, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 534, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 535, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Devyniasdešimt 69 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 544 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 70. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Penki, keturi, septyni, penki, keturi, aštuoni, penki, keturi, devyni, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penki, penki, vienas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penki, penki, šeši, penki. 7 ir 8, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5, 60, 61, 63, 64, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5, 6, 5, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5, 6, 6, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 268, kas už, kas prieš, susilaikę, nematau. Balsuokime elektroniniu būdu 568. Ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 18 už, 24 prieš, susilaikysiu nėra. Atmesta 569 kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikslinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 18 už, 23 prieš, vienas susilaikė. Atmesta. 5, 6, 7. Kas už, kas prieš, neaišku. Dar kartą, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 570, kas už. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 571, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 572, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. 572 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 16 už, 27 prieš, susilaikiusių nėra. Atmesta. 15 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. 582 wäre die nächste Abstimmung dafür. 587. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku. 587. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Geriau pasitikslinti elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 20 už, 22 prieš, susilaikiusių nėra atmesta. 77 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 5, 8, 5, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5, 8, 6, kas už, Ne, šitas neaktualus. 587. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 588, 589, 590. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 78 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 593, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. 79. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Penki devyni keturi. Taip. Penki devyni keturi. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Penki devyni šeši. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 597, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 598, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 599, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 600, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 602, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta atmesta. 601, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 603, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 80, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 606, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 605 nebeaktualus 607 kas už. Prieš susilaikė pritarta. 609 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 608 e, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 611 kas už, prieš susilaikė atmesta. 610 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 612, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 614, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 613, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 616, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 615, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6.17, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6.18, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6.19, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6.20, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6.21, kas už, prieš, susilaikė. Dar balsuojame 621, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 622, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 627, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 633. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 16 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 634. Nesako pirmininkas. 17 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 6, 3, 4, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Devynioliktas kompromisas, kas už, 159 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Šeši šeši nulis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šeši šeši vienas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šeši šeši du. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 663, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 84, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 85, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 664, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 665, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 20 kompromisas kas už prieš susilaikė pritarta. 669 kas už kas prieš susilaikė atmesta. 671 kas už prieš susilaikė atmesta. 670 kas už prieš susilaikė, atmesta. 672, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 676, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 95, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 97, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 6, 7, 8, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 6, 7, 9, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6, 8, 0, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 681. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 682. Kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Šeši aštuoni trys. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeši aštuoni keturi. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Nee, 711 und 700. 711 ir 712. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 23 kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė pritarta. 716 kas už, kas prieš. Susilaikė pritarta. 717 kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. Septynišimtai dvidešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 721. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 726. Kas už? Prieš? susilaikė, pritarta. Dvidešimt ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė, pritarta. 7, 34. E, kas už, kas prieš susilaikė atmestą. 735 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 736 kas už, prieš susilaikė pritarta. 737 kas už, prieš susilaikė pritarta. 738 kas už, prieš susilaikė pritarta. 119 kas už 119. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 25. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Septyni penki du. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 753, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 754, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 755, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tiksliau patik, e, patvirtinta. 756, e, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 139 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 757 ir 758 e, nebeaktualūs. 140. E, kas už, kas prieš? Pasitikslinkime dėl 140 elektroninių būdų. Balsavimas baigtas. 32 už, 11 prieš, pritarta. 141 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 142 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 143 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 144 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 145 už, prieš, susilaikė, pritarta. 26 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 27 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 147 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 28 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 771, 70, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 771, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 151, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 777, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 155 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 778 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 779 kas už kas prieš susilaikė patvirtinta. 780 e, balsuojame, vard, balsuojame vardinis balsavimas Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 33 už, 8 prieš, susilaikiusių nėra patvirtinta. 781, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikslinkime dėl 781 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 17 už, 24 prieš atmestą. Aštuoniolika už pasitiksina pirmininkas. 782 kas už, prieš susilaikė atmesta. 783, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 784, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 786, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 787, kas už, nebeaktualus, sako pirmininkas, 788, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 789, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienas, šeši, devyni, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 790, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 791 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 792 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septyni devyni keturi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 795, kas už kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 801, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 802, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 803 ir 4, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 807, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 808, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 172, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 174, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 809, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 175, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 80, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 176, kas už, prieš susilaikė, pritarta. 177, kas už, prieš susilaikė, pritarta. 8.11, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 8.12, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 8.13, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 180, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 181, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 182, kas už, prieš prieš susilaikė patvirtinta, 183 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 814 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 815. Norite pasitikslinti dėl 814? Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 30 už, 13 prieš, niekas nesusilaikė. Patvirtinta. 8.15. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 184. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 8.16. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 8.18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 185, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 819, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 820, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1, 2, 821, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 8, 2, 1, 822-23, e, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 822-4, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 825, kas už susilaikė atmesta. 187 ir 2826, kas už, kas prieš susilaikė atmesta Atmesta. Pasitikslink, pasitikslinsime dėl 187 ir 826 pakeitimų. Balsavimas baigtas. 20 už, 21, 21 prieš, 1 susilaikė atmesta. 188 yra 827 pakeitimas, kas už, kas prieš. Reikės pasitikslinti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 21 už, 19 prieš, 1 susilaikė. Pritarta. 828, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 829, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 31 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuoni trys du, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 833 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 834 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 835 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 836 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 837 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 8, 3, 8, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pasitikslinkime dėl 838. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 22 už, 20 prieš patvirtinta. 839, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 32 kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. aštuoni, keturi, keturi, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, aštuoni, keturi, penki, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 846, kas už prieš, susilaikė atmesta. 33 kompromisas, kas už prieš, susilaikė patvirtinta. 34 kompromisas, kas už prieš, susilaikė patvirtinta. 854, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. 854, e, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Aštuoni penki septyni, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuoni penki aštuoni, kas už, E, tiksliau šitas nebeaktualus. 35 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuoni šeši du, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuoni šeši penki, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 8, 6, 5, 866, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 36 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 874, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 37 kompromisas, kas už. Tai yra vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Die Abstimmung ist geschlossen. 7... Balsavimas baigtas. 37 už 5 prieš niekas nesusilaikė. Patvirtinta. Trisdešimt aštuntasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 896, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 900, kas už? Taip, taip, turime balsuoti, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šimtasis pakeitimas atkrito. Toliau balsuojame Ar neteisingai balsavome dėl jo vis dėlto? 90 pakeitimas, 900 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 901, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 40 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 904 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 905 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 906 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 908 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 907 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 909, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 910, 911, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 912, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 913, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 914, kas už, prieš susilaikę atmesta. Toliau 915 e, pakeitimas, pasiektas pakeitimas žodžiu, taigi balsuojame, kas už 915 žodinių pakeitimų, kas prieš susilaikė patvirtinta. 917 kas už, prieš susilaikė atmesta. 917 kas už, prieš susilaikė atmesta. 920 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Gerai. 920 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. 14 už 26 balsavo prieš, vienas susilaikė, atmesta. 921 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 922 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 923 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 924 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 9 25 Gerai, pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 9 balsavo už, 32 prieš. Niekas nesusilaikė, atmesta. Toliau, 925 kas už, prieš. Susilaikė, atmesta. 41 kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. 929, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 205, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 930, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 206, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 207, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 934, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 935 ir 936, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 208, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 209, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 211, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 941, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 942, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 943 ir 944 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 213 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 44 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. 215 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 216 kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Ar galime balsuoti nuo 217 iki 949 kartu? Gerai, Bals, galime balsuoti dėl jų visų kartu? iki 226. Gerai, kas už šios pakeitimus, kas prieš susilaikė patvirtinta. 948 e, už prieš susilaikė, prieš e, patvirtinta. 949 patvirtintas. 950 ir 951, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Toliau, 45 kompromisas, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. 227, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. 956 ir 957 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, 46 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 972. Kas už prieš susilaikė atmesta. 231. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 973. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 47. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 977. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 978. Kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. 232, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 233 ir 983, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 984, kas už, prieš, Pasitikrinkime. Balsuojame dėl 984 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 14 balsavo už, 15 balsavo už, 25 prieš, taigi šis pakeitimas atmestas. Toliau 985 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 986 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 987 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 988, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 989, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, 990, 991, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 992, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 993, kas už, prieš susilaikę atmesta. 994 ir 995, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 996, kas už, prieš susilaikę atmesta. 997, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 998, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 998 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 17 už 24 prieš. Atmesta. Toliau. 49 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tūkstantasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 1002, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 105 ir 106, kas už. Tūkstantis antrasis buvo patvirtintas, tai tada reiškia, kad kiti atkrenta. 1080910 e, patvirtinti, 50 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 1013 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 1014 kas už, 15 a, e, prieš. Pasitikrinkime. Balsuojame dabar dėl 1014 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 17 už 25 prieš atmestą. 10.15 kas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau. 51 kompromisas kas už prieš susilaikę patvirtinta. Dešimt keturiasdešimt vienas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 10.43, 10, kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 10.44, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 10.45, kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 10.46, kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 52 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę, patvirtinta. Toliau. 463, kas už, prieš, susilaikę. 463 pakeitimas. Balsuojame dėl šio pakeitimo elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Nemačiau, kaip jūs kėlėte rankas. Balsavimas baigtas, 6 balsavo už, 36 prieš. Niekas nesusilaikė, taigi šis pakeitimas atmestas. Prašau aukštai kelti rankas. Toliau. 462. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Todėl balsuojame Dar kartą, 462 papildymas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 485, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 53 kompromisas, kas už, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 1049, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 1050, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1051, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 1052, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 1053, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 1054, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, patikri, patikrinkime balsavimo rezultatus. Dėl pakeitimo 1054 balsavimas dabar jau baigtas. 18 už 25 prieš. Niekas nesusilaikė. Šis pakeitimas yra atmestas. Toliau 1055, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 237, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 1056, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 238, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 239, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 54 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. 10.59. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 55 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 10.61. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 10.62. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 10.63. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 10.64. Kas už? Kas prieš? susilaikė pati, atmesta. Toliau, 1065, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 1066, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 1067, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 1068. Okay. Also da die 572 und 502 Kadangi 572 ir 582 atkrito balsuomi dėl 168 ir 169 pakeitimų. Toliau 1070, 1071, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1072, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 1073. Norite, kad pasitikrintume e, balsavimo rezultatus dėl 1072. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas baigtas. 35 už, 9 prieš, Patvirtinta. 1073. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 1074. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 241. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 1076. 5, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 1076, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 1077, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 1078 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 1079 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 1080 ir 1081 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 1082 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Toliau 56 kompromisas kas už, prieš, Gerai, dar kartą. 56 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 1088. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 57 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 1092. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 1093. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 1097 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 1098 kas už, kas prieš, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuolika nulis nulis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 1101. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 11.02. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 288. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 58 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 256, kas, 46, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 251, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 253, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 254, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 50, 19 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešiasdešimtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. Šešdešimt pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. Du, šeši, du. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 263. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau. 342. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 62 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 266. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 267. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 269, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 271, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 63 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 64 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 65 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 280, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 60. Gerai, pasitikrinkime, sako pirmininkas, 280 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 20 už, 23 prieš. Atmesta. Toliau, 66 kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Toliau, 67 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 68 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 291, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 292, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 294 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 293 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 295 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 69 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 70 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 301, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 302, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 303, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 304, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 71 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 72 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 3, 1, 2. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 3, 1, 3. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 3, 1, 4. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 315. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 316. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 317. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 73 kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 321. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 322, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 322 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 20 už, 23 balsavo prieš, atmesta. Toliau 323, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 324, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 74 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 331, kas už, kas prieš. Du šimtai aštuoniasdešimtasis jis nebuvo patvirtintas. Taigi, 331, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 331 pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. 20 balsavo už, 22 prieš. Taigi šis pakeitimas atmestas toliau. 332 ir 333 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 334, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau, 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 3, 3, 5. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 3, 3, 6. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl pakeitimo 336. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. 17 už 25 prieš, vienas susilaikė, taigi šis pakeitimas atmestas. Toliau. 337 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 339 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 340 kas už, kas prieš. Dar kartą balsuojame. Dar kartą, kas už? Patvirtinta, man atrodo. Toliau, penkioliktasis, kas už? Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 341, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 343, kas už? Taip, taip, aš suprantu. Tokie patys. Taigi, 343, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. 343. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 343 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 20 balsavo už, 23 prieš. Niekas nesusilaikė, pakeitimas yra atmestas. Toliau. Galutinis balsavimas. Balsuojame vardiniu būdu.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 Dabar balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuojame. Prašau balsuoti. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 31 balsavo už, 11 prieš, 1 susilaikė. Taip, 32 balsavo iš tikrųjų už. Patvirtinta. O dabar balsuosime dėl dėrybų įgaliojimų. Dėl dėrybinių įgaliojimų. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 32 balsavo už, 10 prieš, 2 susilaikė. Taigi dėrybiniai įgaliojimai yra patvirtinti. Ir galime pasidžiaugti, kad baigėme balsuoti dėl šio dokumento. Sveikiname pranešėją, poną Marinesku. Bet aš taip pat norėčiau padėkoti transporto ir turizmo komiteto sekretoriatui. Vienas iš sekretoriato darbuotojų susirgo, bet jie vis tiek puikiai pasiruošė balsavimui dėl šio dokumento. Taigi labai labai dėkuoju Jums. So we will continue. Please leave the room or sit down, please. Kolegos, turime tęsti darbą, tai arba išeikite iš salės, arba sėskitės ir netriukšmaukite. Now we continue. Please sit down or leave the room. Tai sėskitės arba išeikite iš salės ir dabar tęsėme balsavimą. Toliau mūsų klausimas yra Vindaus vandenų laivybos ryties profesinių kvalifikacijų pripažinimas. 117 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Sėskitės, jeigu nesisėdat, tai bent jau netriukšmaukit, sako pirmininkas. 119 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 119 pakeitimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Dvylika už, 28 prieš, atmesta. 119, kas už? Atsiprašau, 118, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 118 elektroniniu būdu balsuojame. Balsuoti baigiame. 15 už 23 prieš atmestą. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Balsuokime dėl pirmojo kompromiso elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 29 už, 11 prieš, 1 susilaikė primta. Šimtas trisdešimtasis ir šimtas trisdešimt pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintasis, kas už. Jeigu norite, galim pasitikrinti dėl... Ne. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 132, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ample 19, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ample 20, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 135, kas ir 136, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ample 21, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Ample 21 balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 13 už 27 prieš atmesta. 137 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ample 22 kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Ample 22. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigėme. 15 už 22 prieš atmestą. 138, 40, 41, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 142, 143 ir 144, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš. Nematau, pasitikrinkime, balsuojame dėl 12. Balsuoti baigiame. 24 už 16 prieš, nieks nesusilaikė priimta. Jūri aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, antrasis kompromisas. Balsuoti pradame. Balsuoti baigėme. 22 už 16 prieš priimta. 147 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. 147 balsuojame elektroniniu būdu. Dėl antrosios dalies balsuoti baigėme. 24 už, 13 prieš, priimta. 146 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. MPL 24 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ample 25 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penktasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė primta. Dvidešimt penktasis kas už, kas prieš, susilaikė primta. 20, MBL 26, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. MBL 27, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinsime. MBL 27 balsuojame. Balsuoti baigiame. 14 už 26 prieš atmestą. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ample 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 169 ir 170, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ample 29, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dafür 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Jūri 13, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ample 39, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 40, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, jūri 15, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, Komprom... devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 191, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 42, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, jūri 16, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, susilaikė priimta. Ample 40, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, balsuojame dėl Ample 40. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 16 už 25 prieš 2 susilaikė atmesta. Ample 41, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ample 42, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 193, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 45, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Jūri 17, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 194, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 46 ir jų 18 kartų, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 47 ir jų 19 kartų, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 10 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Tryliktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 211. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Jūri 22. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 212. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 213. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 214. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 215. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 54. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl 54 elektroninių būdų. Balsuoti baigiame. 10 už, 29 prieš, 3 susilaikė. Suprantu, kad jau pavargot, bet vis tiek kelkit rankas aukštai. Jūri 23, kas už, kas prieš. Nematau irgi. Jūri 23, kas už, kas prieš. Priimta. Jūri 23 pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 15 už, 16 už, 25 prieš. Atmesta. 216 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dabar MPL 43, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 219, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. MPL 53, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 239, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 243, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 244, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 250, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 72, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 251, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Balsuokime elektroniniu būdu, pastikrinkime dėl 251. Balsuoti baigiame. 23 už, 18 prieš. 2 susilaikė priimta. 252, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Konstatuojamosios dalys 73, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 74, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. MPL 1, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. MPL 2, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu MPL 2. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 19 už 200 prieš, 2 susilaikę atmetame balsuoti atskirai dėl 75 pakeitimo pirmos dalies už prieš susilaikę. Priimta antroji dalis už prieš susilaikę atmesta. 76 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 77 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 78 kas už, prieš susilaikė priimta. 79 kas už, kas prieš susilaikė susilaikė atmesta 80, kas už, kas prieš, susilaikė priimta 81, kas už, kas prieš, susilaikė priimta 82, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 83, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Temple 3, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė. Dar, dar kartą, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 23 už 20 prieš priimta. 84. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 85. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 85. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigėme. 19 už 21 prieš atmestą. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Jūri vienas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 88 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Empel 5 kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ample 5. Balsuoti baigėme. 14 už, 26 prieš 2 susilaikė. Atmesta. 89. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Antrasis. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. M plus 6, kas už, kas prieš. Nesimato. Pasitikrinkime elektroniniu būdu M plus 6. Balsuoti baigiame. 14 už 26 prieš atmesta. 90 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 91, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, MPL 7, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, MPL 8, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 92. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 93. Pasitikrinkime 92 elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 16 už 26 prieš atmesta. 93 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ample 9 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Pasitikrinkime. MPL 9 balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 15 už, 26 prieš atmesta. MPL 10 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 94 kas už, kas prieš 94 balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 16 už 25 prieš atmestą. Jūri 2. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ample 12. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 99. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ample 13. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 103. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ample 15. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 108. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 107. Kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Jūri 3. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 109. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ample 17, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ample 18, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 23 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. galutinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 35 už, 4 prieš, susilaikę 2. Primta ir toliau einame dėl teisėkuros rezoliucijos irgi vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 36 už 4 prieš 2 susilaikė. Primta. Ir dabar dar balsuojame dėl dėrybų mandato. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Čia absoliučios daugumos balsas lemia. 34 už, 3 prieš, 4 susilaikė priimta. Sveikinu, ponė Maisner. Thank you. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Perkime prie balsavimo susijusiu su metinė ES konkurencijos politikos ataskaita. Rengiame nuomonę skirtą ekon pranešimui ir nuomonės referentė Žaklin Foster. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis Ir antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Dvyliktas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas, kas už, prieš. Pasitikslinkime dėl šešto pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 19 už, 19 prieš, vienas susilaikė atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 11. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime dėl 11 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 17 už, 20 prieš, 2 susilaikė atmesta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 24. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 25. Reikia balsuoti dėl jo, kas už. Kas prieš? Balsuojame dėl 25. Iš naujo. Dėl 25. Kas už? Prieš? susilaikė pritarta. Pasitikslinkime ir elektroniškai. Pasavimas pradedamas. Pasavimas baigtas. 20 už, 18 prieš. Susilaikiusių nėra pritarta. 26 kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Trečias kompromisas kas už prieš, susilaikė, pritarta. 28 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Norite pasitikslinti dėl 32 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 16 už 23 prieš atmesta. 33. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime dėl 33. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 16 už 21 prieš 2 susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Balsavimas dalimis dėl 41 pakeitimo pirmos dalies kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dėl antros dalies kas už. Kas prieš? Pasitikslinkime dėl 41 pakeitimo antros dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 17 už 22 prieš atmestą. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 49 kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime dėl 49. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, 19 už, 19 prieš, vienas susilaikė atmesta. 50. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime dėl 50. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 20 už, 19 prieš. Susilaikiusių nėra. Patvirtinta. 51. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 52, kas už, prieš, susilaikė, neaišku, iš naujo, 52, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 53, nebeaktualus, ne, 53, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 54, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime dėl 54 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 16 už 20 prieš 3 susilaikė. Atmesta 55, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešio, šešdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, pasitikslinkime dėl šešdešimtojo pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15 už, 20 prieš, 4 susilaikę atmesta. 63. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 62. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikia pasitikslinti dėl 62. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 18 už, 17 prieš. Tiksliau 19 už, 17 prieš. Patvirtinta. 66 kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 67 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 7 kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 7-5. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime dėl 75 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Nežinau, Boguslavai, jūs balsuojate? 16 už, 19 prieš, 3 susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 79, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Dėl 79 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 19 už, 19 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta. 7-7 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 7-8 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 80 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 81 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 82 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 8.3 kas už prieš. Pasitikslinkime dėl 83-ojo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 17 už, 20 prieš, 2 susilaikė, atmesta. 84 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 28 už, tiksliau 29 už, 10 prieš, sulaikysiu nėra, nuomonė yra patvirtinta. Sveikiname e, Žaklin Foster. EIB, Kubalackis die Fosse habe ich doch. Ja. Die nächste Abstimmung ist der Jahresbericht über die Finanztätigkeit der Europäischen Investitionen. dėl kurio reikia balsuoti, tai yra Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos ir iš karto pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 26. E, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 30, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 38, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 49. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Penkiasdešimt šeštasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime dėl 56. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15 už, 23 prieš. Susilaikiusių nėra atmesta. 58 kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 62 kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 61 nebeaktualus. 60 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 59 kas už, kas prieš, pasitikslinkime dėl 59-ojo. Balsavimas pradedamas. Ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 20 už, 18 prieš, vienas susilaikė, pritarta. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė, patvirtinta. 70. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 75. Kas už? Kas prieš susilaikė, atmesta. 74. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 72 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septyniasdešimt šeštas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 82, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Septintas kompromisas, kas už? Prieš tvirtinta. Dvyliktas, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikslinkime dėl dvyliktojo. Balsavimas pradedamas. 12 ist geschlossen. 7 dafür, 26 dagegen. Balsavimas baigtas, 7 už, 26 prieš. Gerai, kad pasitikslinome. Nes pradžioje atrodė visai kitoks rezultatas. 13. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 14. 14. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 33 už, 3 prieš, tiksliau 34 už, 3 prieš, 2 susilaikė, nuomonė yra patvirtinta. Sveikiname poną Liberatskį. So. Mhm. Jetzt kommt die zivilrechtliche Regelung im Bereich Robotik. Der Berichterstatter ist Georg Mayer. Pereikime prie robotikos. E, nuomonės referentas e, ponas Mayeris. Pirmas kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime dėl pirmojo kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 21 už, 7 prieš, susilaikiusių nėra patvirtinta. Antras kompromisas, kas už? Prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už? Prieš, susilaikė patvirtinta. Dar dėl trečiojo pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Taip mes skelbiamą balsavimą baigtų. 21 už, 7 prieš, susilaikiusių nėra patvirtinta. Ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 15, 15 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 17, tiksliau 19, kas už, prieš. Pasitikslinkime dėl 19 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 21 už, 7 prieš, susilaikysiu nėra patvirtinta. 20 kas už. Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 21 kas už. Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 23. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 33. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 34, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 35, tiksliau, iš karto penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 44, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 59 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 69 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 70 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 72 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 75 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septintas kompromisas kas už. Norite pasitikslinti dėl 75-ojo? Gerai. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 7 už, 21 prieš. Susilaikysiu nėra, su atmesta. Septintas kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 8-4, kas už. Prieš, susilaikė, pritarta. 8-5, kas už. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 8-7, kas už. Prieš, susilaikė, pritarta. 9-3, kas už. Prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už. Prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, dėl jo pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 13 už, 15 prieš. Susilaikiusių nėra, atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už. Prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už prieš, susilaikė patvirtinta. Dėl trečio pakeitimo pasitiksinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas taiktas. 27 už, 1 prieš, susilaikiusių nėra. Gerai, kad pasitiksliname, patvirtinta. Galutinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 22 už, 5 prieš, susilaikysiu nėra. Nuomonės projektas laikomas patvirtintų. Sveikiname pranešėją. Dabar perkime prie paskutinio, paskutinių balsavimų. balsuosime dėl um, ataskaitos um, dėl vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principo įgyvendinimo. E, nuomonės referendumas Jensen Nilsson. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Devintas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 11 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 12 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 13 kas už, prieš, susilaikė iš naujo, 13 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 14. 14 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 15 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 16 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 17 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 18. Tiksliau 19. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 30. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 32. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 33 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta.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 62. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 64. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 65. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 66. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 67. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 69. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 70. Kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 71. Dvi dalis. Pirma dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antra dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 32 už, 4 prieš 1 susilaikė. Nuomonė patvirtinta. Tiksliau 33 balsavo už. E, sveikinimai Jensui Nilsonui. Weitermachen ja. mit dem drei Berichterstattern kurzes Wort. Okay. Ja. So because... Na kągi mes turime tęsti darbą, nes mes jau visą valandą vėluojame. Prašau visus susėsti arba, uh, bent, arba išeiti iš salės, jei neplanuoti dalyvauti posėdėje. Ir taip pat prašau tylos. Na kągi, dabar mes perėmėme prie kito darbo tvarkės punkto, prie ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio. Antrasis svarstymas dėl rinkų atverimo, infrastruktūros valdymo ir geležinkelio įmonių bendrų apskaitos norminimo taisyklių panaikinimo. Merijo Kilonen, David Sasoliai, David Vandenkamp yra mūsų pranešėjai, ponas Vandenkamp ir pasisakys pirmasis. Pone pirmininkė, labai dėkoju. Na, labai džiaugiuosi, kad sugebėjau išgyventi per tokią ilgą balsavimo sesiją. Iš tikrųjų, balsavome dėl daugybės dokumentų, dėl daugybės pakeitimų. Ketvirtasis geležinkelių dokumentų paketas, ypač PSO jo dalis ir rinkų e, e, ir techninis ramstis, atsiprašau. Uh, Darybos su taryba vyko labai temtai ir praeitų metų balandžio 19 dieną, dar kaip pirmininkavo e, Europos tarybai Niderlandai, mums pavyko susitarti. Iš principo tas susitarimas yra geras. Jis sudaro trys dalis. Pirmiausia, tai yra rinkų atverimas. PSO reiškia, kad iš esmės visi geležinkelių maršrut, visiems geležinkelių maršrutams ir visoms kel, kelionėms ir transportavimo geležinkeliais turi būti skelbiamos viešųjų paslaugų teikimo, turi būti skelbiami viešų paslaugų teikimai. Tam, kad galima būtų skirti sutartį tiesiogiai, buvo susitarta, kad nacionalinė priežiūros institucija turės pirmiausia išnagrinėti, ar iš tikrųjų galima tiesiog skirti sutartį uh, tiesiogiai kokiai nors įmoniai, ar reikia renkti viešųjų pirkimų konkursą. Uh, Antra, antra svarb, svarbis rytis buvo ried, prieiga prie riedmenų. Kai uh, kas nors laimi konkursą, ta įmonė turi turėti pakankamai riedmenų. Kitaip uh, tos sutartys visiškai yra verkžios. Taigi mes bandėme pasiekti, kad valstybės narėse būtų sudaryta redmenų nuomos rinka. Nes net jeigu įmonė ir laimė e, paslaugų teikimo sutartį, bet neturi redmenų, vargu ar jį galės e, ją gyvendinti. Trečioji svarbis rytis buvo socialiniai klausimai susiję su viešųjų viešaisiais pirkimais ir e, viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimu. Diskusijos vyko sudėtingai, tarybai mūsų pozicija buvo nepriimtina, bet e, galiausiai mums pavyko susitarti dėl to, kad nacionaliniai teisės aktai turėtų užtikrinti deramą apsaugą. Būtent jiems bus teikiama pirmenybė, užtikrinę darbuotojų apsaugą. Taigi Trys, kas svarbus klausimai. Taigi tai yra ribota galimybė teikti tiek sutarties tiesiogiai, riedmenų nuoma ir darbuotojų apsauga pagal nacionalinę teisę, kai uh, e, uh, e, sutartis yra perdodamos kitai įmoniai. Dėl šių dalykų mes susitarėme ir dabar aš manau, kad mes galime žengti dar vieną žingsnį, atverdami geležinkelių rinkas Europoje. Dėkuoju. Norėčiau paprašyti kalbėti uh, kuo trumpiau, gerai, nes mes jau vėluojame. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, turiu pasakyti, kad bendradarbiauti su ponu Vin uh, Vimu Fandenkam yra E, labai puikiai patirtis. Aš skirtingai nei jis vertinu pasiektą rezultatą, nes buvo, sakykime, labai aktualių klausimų, tačiau buvo ir kiti, kitų a, e, mažiau svarbių a, e, klausimų. Nuoroda į nacionalinės teisės. A, Mes siekime užtikrinti maksimalę apsaugą ES piliečiams, todėl mes nenorime, kad būtų daroma nuoroda į pavienių valstybių narių nacionalinę teisę. E, turiu e, vieną pastabą dėl PSO pareigų. Ar šis projektas e, padės plėtotis geležinkelių sektoriui? ar tai bus papildomos procedūros, kurios reglamentuos vagonų skaičių, e, keleivių skaičių. E, po to žinia, kokia yra situacija dėl PSO taryboje, kai kurios šalis pageidauja, sakykime, dėl tam tikrų dalykų balsuoti atskirai. Na, jeigu pažvelgsite, kokį sprendimą, e, kokią poziciją suformavo taryba, tai matysite, kad e, pirmoje dalyje, e, kur kalbama apie tiesioginę prieigą, taryba nori numatyti perinamą laikotarpį. Dėl socialinių reikalavimo taryba reikalauja abipusio pripažinimo principo taikymo dėl mažų ir vidutinių įmonių taryba kelia e, komersinės paslapties klausimą. Po to yra visa, eilių, visa eilė e, spec, e, spec sąlygų. Tad Europos parlamentas, išgirdęs tarybos poziciją, pradėjo gintis. Europos parlamentas dėl visų šių punktų gali pasakyti, kad na, dėrybos tikrai nenusisekė. Ačiū dabar žodis ponui Teličkai. Dėkuoju, pirmininkė, tikrai kalbėsiu labai trumpai. Aš turėjau šiek tiek kitokių lūkesčių nei e, kolegos. Ir man e, asmeniškai atrodo, kad dėrybos netokios jau buvo sėkmingos, nes aš e, nesu da, tikras, kad da, taryba da, da, tikrai elgesi taip, kaip žada. Bet iš esmės e, vis tiek pasiektas rezultatas padės mums atverti rinkas ir jas liberalizuoti. Dėl socialinių standartų, vėlgi mano nuomonė yra šiek tiek kitokia nei kolegos Liberatskio. Iš esmės aš manau, kad e, tai buvo vienintelis dalykas, dėl kurio susitarimas buvo įmanomas ne tik e, tarp Europos parlamento ir tarybos, bet Europos parlamento viduje. Kai uh, viena įmonė praranda sutartį, su ją yra nutraukama sutartis ir pasirašoma su kita įmonė. Čia yra daugybė ir socialinių klausimų. Ir daug kas reglamentuojama pagal nacionalinius įstatymus. Me, svarbu tai, kad mums pavyko užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikrų standartų, kad apsauga nebūtų mažesnė nei numato tie standartai, nors mūsų iš tikrųjų lūkesčiai buvo kur kas didesni, bet mes ir vis dėlto remiu šį dokumentą. Karimdėlį? Ne, nenorit žodžio. Aitų, taip, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasisakyti dėl visų trijų pranešimų. Ar aš galiu taip dabar kalbėti apie visus tris, ar jūs norėtumėt, kad aš tik tai e, pasisakyčiau, pasisakyčiau dėl vieno pranešimo? norėtumėt, kad aš pabaigoje pasisakyčiau? Gerai. Ponas Sasolė. Dėkoju pirmininkė. Ir man malonu e, pagaliau pristatyti dokumentą antrojo svarstymo metu. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems. Ir man buvo labai malonu bendradarbiauti su ponu Fandekampu, su kitais kolegui, e, kolegomis. E, kurie dirbo su šiuo geležinkeliu e, paketu, su kolega Liberatskiu. E, tikrai turiu pasakyti, kad turėjome reikalų su ekspertais. kurie mums padėjo trišalių dėrybų metu. Trišalės dėrybos buvo ilgos, sudėtingos ir pirmininkančios šalies uh, dėka mes sugebėjome išeiti iš aklavitės ir pasiekti puikų susitarimą. Mes laikomės nuomonės, kad e, buvo dėtas žingsnis į priekį, kad būtų užkaišytos spragos transporto sektorija. E, šis sustarimas nėra e, paprastas, todėl kad reikėjo atsižvelgti į daugelį išimčių, kurių pageidavo įvairios valstybės narės Man atrodo, kad e, e, reikia suvokti, kad e, šis geležinkelių sektorius yra ypatingas, išskirtinis. Ir ketvirto geležinkelio paketo dėka atsiras daugiau konkurencijos Europoje, kad mūsų įmonės visos turės galimybę vystytis. Taip pat laikausi nuomonės, kad ir paslaugos pagerės, sumažės kainos keleiviams, Taip pat e, žmonės turės didesnę galimybę rinktis, kaip keliauti. Turiu pasakyti, kad Europos parlamento vaidmuo buvo esminis, e, ieškant sustarimo su taryba. Ir mūsų tikslas yra, buvo užtikrinti e, infrastruktūros valdytojų nepriklausomybę ir jų nešališkumą bei atverti uh, E, geležinkelių rinką. Europos parlamentas sugebėjo pasiekti tokių tikslų. Visų pirma, buvo numatytos e, nuostatos, kurios e, užtikrintų infrastruktūros valdytojų nepriklausomybę ir jų nešališkumą. Buvo sustiprintos nuostatos dėl įgaliojimų, dėl svarbiausių paslaugų, dėl eismo kontrolės, dėl geležinkelių priežiūros ir taip pat dėl infrastruktūros valdytojų funkcijų pasiskirstimo. Antras dalykas. Valstybės narės dabar turės parengti planus, kaip turėtų būti sprendžiami e, interesų konfliktai. Taip pat būtų e, sukurtos atitinkamos struktūros, kurios e, galėtų tokius, sakykime, ginčius spręsti. Kitaip tariant, tokios struktūros turėtų priimti domėn įvairius ekonominius, finansinius ir kitus elementus, kurie gali turėti įtakos infrastruktūros valdytojų nešališkumui. Toliau yra įvestos naujos e, nuostatos, kurios yra skirtos e, e, greitiesiams traukiniams ir keleiviams, kurie keliauja greitaisiais traukiniais. E, siekiame užtikrinti kuo didesnį e, konkurencingumą šioje srityje, kas būtų naudinga keleiviams. Socialiniai standartai. Klausimas labai aktualus. Aš asmeniškai teikiu tam didelį dėmesį. E, jeigu geležinkelių įmonė prašo leidimo veiklai vykdyti, ji turi įrodyti, kad jos atžvilgiu nebuvo, pavyzdžiui, kažkokių nors e, bylų e, iškelta dėl mm, socialinių standartų pažeidimo. Penktas klausimas. Taip pat yra mm, kur, sukurti e, infrastruktūros valdytojų koordinat, koordina, veiklos koordinavimo mechanizmai. Šeštas dalykas - europinis tinklas infrastruktūrų e, valdytojų vaidmuo buvo sustiprintas, kadangi mes dabar numatome, e, kad turėtų būti sukurtas e, mechanizmas leidžiantis įvertinti infrastruktūros valdytojų veiklą. Toliau buvo taip pat sustiprintos ir kitos nuostatos. Dėl to, kad reikėtų e, suderinti informavimo bei e, bilietų pardavimo e, sistemas. Gerbiami kolegos, aš tikiuosi, kad visi gali tokiems dalykams pritarti. Gali pritarti rezultatams, kuriuos pasiekėme kartu Europos parlamentas stengiasi apginti e, savo poziciją. Tikiuosi, kad e, pasiektam rezultatui jūs pritarėte ir kad e, mes galime dirbti toliau, kad mūsų geležinkelių sektorius taptų tikrai europietišku. Bent jau to E, tikiuosi, kad tikisi mūsų transporto komitetas. Dėkuoju. Danke sehr. Jetzt Meja Kilönen. Dėkuoju. Toliau ponė Kilonen. Ačiū ponė pirmininkė. Komisija siūlo e, panaikinti dėl reglamentą dėl geržinklių įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių. Taigi siūloma netaikyti šio reglamento tam tikroms geležinkelių įmonėms, nes dabar jos gauna kompensacijas, kurių negauna kiti e, vežėjai. Mes galėtume pritarti komisijos pasiūlymui, išskyrus e, ketvirto priedo ketvirtos kategorijos e, klausimams. Ketvirtosios kategorijos taisyklės vis dar bus taikomos iki 2017 metų gruodžio 31 dienos. Tai reiškia, kad valstybės narės turės pakankamai laiko tam, kad e, pataisytų savo nacionalinius įstatymus, e, pavyzdžiui, tas vietas, kurios nustato mokesčius už pervažų infrastruktūros e, išlaikymą. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Ir transporto komiteto sekretoriatui taip pat dėkoju komisijai ir tarybos atstovams ir darbuotojams už konstruktyvų ir vaisingą bendradarbiavimą. Dėkoju. Užsirašė kalbėti keli nariai, bet laiko turime labai mažai ir žinome, kad pas mus atvyksta audito rūmų uh, atstovas ir e, specialiosios ataskaitos pristatymui reikės skirti mažiausiai pusvalandį, todėl prašau kalbėti labai trumpai, nei ilgiau, nei po vieną minutę. Taip man to užteks. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbėjai kolegos, nepaisant viso padaryto darbo, aš norėčiau pasakyti, kad manęs netenkina tai, ką mums ponas Asulys šiandien pasiūlė. Šis rekomendacijos projektas, šeštas, e, yra, rekomendacijų yra šeši puslapiai ir tai reiškia, kad velnės lypi detalės, kur, o tos detalės turės labai rimtų pasiekmių. Mes e, pa, siūlome peržiūrėti trišalių darybų e, rezultatus, nes man atrodo, kad čia buvo padaryta klaidų. Dichiarazione giuridicamente non vincolante che è stata presentata oui, in allegato? Questo significa? Oui, je finis. On nous explique que l'article 11 Mums aiškinama, kad 11 straipsnis nėra privalomas, bet tas straipsnis turės labai rimtų pasiekmių. 11 A straipsnis. įkvėpom buvo samtas iš 11 straipsnių, bet iš esmės jį galima skaityti visiškai kitaip, nei jūs sakote. Tarybos ir komisijos teisės ekspertai visiškai nepritarė tarybos, atsiprašau, parlamento nuomoniai. Kai kas sako, kad šios nuostatos nėra teisinė prasme privalomos, bet man atrodo, kad jei bus kreipėsi teismų teismą, tuomet gali paaiškėti, kad yra kitaip. Ir transporto uh, Komiteto nariai praeitų, praeitų mėnesių Liepos mėnesį balsavo dėl trišalių dėrybų deklaracijos, tačiau aš ne, nieko nemat, nematau, kad būtų apie tai kalbama. Toliau mes nenorime sakyti, kad viską galėsime interpretuoti taip, kaip norime. Aš manau, kad mes neturime pasiduoti tam, kad kas nors mus išduotų, nes tai visiškai, nes taip, kad taryba elgesi dabar, prieštarauja prieštarauja tarp instituciniams mūsų susitarimams ir santykiams. Ir aš siūlau uh, panaikinti šį tekstą. Na, aš norėjau pasakyti, kad aš norėjau paprašyti tokio pat paaiškinimo, apie kurį kalbėjo ir ponas Muzilyje ką tik. Dėkuoju. Pane Bilbao. Pono Vandekampui norėčiau užduoti klausimą. Šis pranešimas yra pirmasis žingsnis rinkos atverimo link. Ir gal dėl mūsų jau sukauptos patirties, žinoma, kad dėl penktojo dokumentų rinkinio uh, Deramasi jau labai seniai ir žinome, kokia yra tarybos narių pozicija. Norėčiau, kad jūs atsakytumėt į šitokį klausimą. Kai mes atveriame rinkas ir galvojame apie išimtis, kas vertins, kokios tai yra išimtis ir kaip bus prižiūrima situacija. Ir jei atverdami rinką mes paliksime tam tikras e, išimtis galioti, ar tai nereikš, kad iš esmės situacija nepasikeis? Būtų labai įdomu sužinoti, kaip Jūs atsakytumėte šį klausimą. Karimdėlį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, e, perskaičiau pono Sasolį rekomendaciją. Rekomendacija yra labai aiški bet pranešėjas prane, siūlo mums nepradėti iš naujo diskusijos ir pritarti tekstui, kuris buvo, dėl kur buvo susitarta per trišalės darybas. Mano frakcija per pirmąjį svarstymą nepritarė per šiam tekstui. Ir jei niekas tame tekste nepasikeitė, tuomet mes negalime pakeisti ir savo pozicijos, yra viskas yra paprasta. Ir mane uh, ponė Sasolė stebina tai, kad jūs siūlote vis dėlto kai ką pakeisti. Jūs siūlote pateikti prie, priedą, kuriame kalbame apie prieigą greitą eigiams traukiniams. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, o koks bus teisinės šio priedo statusas. Ir iš esmės aš norėčiau jūsų paklausti, dėl ko konkrečiai buvo susitarta Man būtų įdomu sužinoti, kokį vaidmenį vaidina šis priedas ir e, koks, kokia, kokia yra jo prasmė. Ir ar negalima būtų pradėti iš naujų diskusijų bent jau dėl šio, e, šios dalies. Ir gal galima būtų taip pat sugrįžti prie klausimų dėl e, geležinkelių teikiamų viešųjų paslaugų, nes čia mes žinome, kad dėl jų vyksta šiuo metu tikrasis karas. Mari Kristin tu. Bon, écoutez, je vais essayer d'être un... Aš, gerai, aš pasistengsiu kalbėti labai greitai. Jums yra žinoma, kad man labai rūpi vieš, viešosios paslaugos ir apie jas kalbama da, šiame ketvirtame pakete. Aš norėjau kalbėti apie visus šios pranešimus dėl to, kad uh, kad šiaip atrodė, kad yra ir pranešimas, kuris gali patekinti ir kairiuosius, ir dešiniuosius, ir, ir kairių ideologos. Mane, mane nustebino tai, kad, kad mes neaptarėme viso to labai gerai komitete ir aš manau, kad Mes negalime sakyti, kad čia kalbama vien apie politiką, apie rinkas. Reikėtų įsigilinti, nepamirškime, kad iš esmės šis dokumentas, šis visas dokumentų rinkinys bus skirtas tam, kad būtų visiškai sužlugdytas geležinkelių sektorius. Bet to yra dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti. Mes apsimetame, kad mes bandome kovoti su klimato kaita bet panašu, kad iš tikrųjų taip nėra. Mes bandome priboti judumą nedideliais atstumais. Reikėtų priboti nereikalingas keliones. Taip galė, galėsime tikrai pagerinti situaciją. Konkurin, konkurencingumas. Mes matome, kad da, Prancūzijoje 20 procentų sumažėjo krovinių gabenimas geležinkeliais ir tai tikrai yra labai blogai. Ir aš norėčiau dar kartą pasakyti labai aiškiai tai, ką manau. Ir aš be abejo balsuosiu prieš šiuos visus pakeitimus. Dėkoju, toliau žodės sutikimas komisijos nariu. Prašau labai trumpai kalbėti. Taip aš puikiai suprantu, kad laiko turime labai mažai ir todėl kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti visų atliktų darbų dėl šio labai svarbaus ketvirtojo dokumentų rinkinio. Ir akivaizdu, kad mes sparčiai artėjame sutarimo link ir dėl to labai džiaugiamės. Aš norėčiau kai ką paaiškinti. Uh, Aš norėčiau paaiškinti komisijos pareiškimą tarybai. Aš puikiai suprantu jūsų užsakyti susirūpinimą. Aš norėčiau pabrėžti, kad kalba eina apie labai svarbų politinį kompromisą taryboje. Jis yra siekiamas dėl to, kad valstybės narės paprašė komisijos paaiškinti, kaip mes interpretuojame šias nuostatas. Taigi šis dokumentas yra tiesiog nu, toks įprastinis pareiškimas. Jokio kito statuso jis neturi. Be to, mes sakome, kad mes suprantame, kad valstybės narės gali e, panorėti apsispręsti iš principo dėl to, kad bus naudojama infrastruktūra greitai eigiams, e, greitai tenkinant greitai eigių e, traukinių poreikius, bet galvojame, kad vis dėlto reikia leisti valstybėms narėms kiekvienu atveju atskirai priimti sprendimą. Aš tikiuosi, kad toks paaiškinimas uh, įneš daugiau aiškumo. Dėkuoju, dabar sutikiu žodį ponui Vandenkamp. Ne, nenorite gerai, ponas tuomet pon, ponas Sasolė. Visų pirma, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mes nenorime pradėti diskusijų dėl tarybos pozicijos pirmoje, pirmame svarstymė. Taigi, taip atsakyčiau poniai Dėlį. Dėl pono Musilie pastabų ir dėl to, ką sakė Anderson dėl pareiškimo. E, dabar išklausėme komisijos nuomonę ir e, turiu pasakyti, kad visi, kurie dalyvavo trišalėse dėrybose, žino, kad taryba pateikė trišalėse dėrybose e, savo dokumentą, kaip yra, aiš, tiksliau komisija pateikė savo 11 straipsnio išaiškinimą tarybos prašymo. 11 straipsnėje kalbama apie lex specialis, todėl e, labai svarbu, kad e, Europos parlamentas parengtų savo pareiškimą, kur e, E, išaiškintų, kaip mes suvokiame 11 straipsnį. Turiu pasakyti, kad e, tokio e, pobūdžio pareiškimai neturi, e, ipa, nėra įpareigojantis, tačiau negalime mes po trijų e, mėnesių trišalių dėrybų pritarti tam, kad komisija pateikė savo pareiškimą. E, E, tarybos atžvilgių ir į tai nereaguoti. Na, e, aš esu Europos parlamento narys ir ginu Europos parlamento interesus. Taigi, mes e, tiesiog vadovavomės tuo, kokie įgaliojimai mums buvo suteikti trišalių dėrybų metu ir gynėme Europos parlamento poziciją. E, dėkui, neturim visai laiko. Bet gerbiamas pirmininkė, 12 Liepos, kai buvo balsuojama, ta deklaracija nebuvo patikta balsavimui. Ar, ar aš tik nežinau to fakto? Prieš mums leidžiantis toliau į šią diskusiją. Procedūra aiški. 15 lapkričio vidurdienis yra galutinis terminas pakeitimams pateikti, bet noriu pasakyti, kad trilogo rezultatą 12 e, Liepos transporto komitetas patvirtino ir taryba savo ruoštų irgi patvirtino. Ir pakeitimai, pakeitimų pateikimo data yra grinai formalumas, bet to formalumo turim laikytis. Aišku, pakeitimus galima pateikti per antrąjį svarstymą, bet tada kompromiso nebus ir tas turi būti aišku visiems. Ta formalioji procedūra reiškia, kad jei visi pritars kažkokiam pakeitimui, tai tada kompromisas jau bus pasenęs. Ir tą turime turėti galvoje Taigi, dar kartą kartoju, pakeitimų paskutinė, paskutinis terminas yra 15 lapkričio vidurdienis. Noriu padėkoti pranešėjui ir šešėlinės pranešėjams už atliktą darbą. Atsiprašau, ponė pirmininkė, sako ponė Bilbao, aš pateikiau klausimą, į kurį man niekas neatsakė. Klausimas buvo labai aiškus, kodėl niekas neatsakė į jį, ar nenori į jį atsakyti, ar atsakys raštu, bet, bet kuriuo atveju mes turime išsiaiškinti. Aš visai sutinku ir gauti atsakymą raštu, bet man reikia atsakymo. Pirmininkas, taip, arba raštu, arba dvišalių pagrindų, tą klausimą galima išsiaiškinti. Bet sakiau, kad neturim laiko ir dabar turim judėti toliau. Klausimai.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 Please leave the room or sit down. But... Prašau išeiti iš salės arba susėsti, bet, bet kuriuo atveju prašau nebekalbėti, kolegos. Nu kągi, dabar mes pereiname prie 2016 e, metų speci 8 e, specialiosios ataskaitos, kurią parengė Europos audito rūmai pristatymo. Dokumen, e, šiame dokumente kalbame apie krovininį geležinkelių transportą. Aš džiaugiuosi, kad jūs pas mus e, atėjote šiandien ir taip pat dėkoju jums ir už jūsų kantrybę, nes mes šiek tiek vėluojame ir dėkoju jums dar kartą už tai, kad pas mus atvykote. Labas rytas, ponė po, pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Aš matau, kad mano ataskaitos tema ba, E, yra labai aktuali, e, tas, kuo išvelgdamas jūsų šiandienos e, darbo tvarkėje esamus klausimus. Aš norėčiau pristatyti Jums auditorumų parengtą ataskaitą dėl geležinkelių krovinių gabenimo. Ir pasakyti, kad mes vis dar nesame teisingame kelyje. Kai kas iš jūsų lankėsi biudžeto kontrolės komi... pristatymė, kurį aš padariau Liepos 13 dieną biudžeto, biudžeto kontrolės komitete. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad mes puikiai bendradarbiavome su pranešėju, pono Marinėsku, ir taip pat dėkoju Ajalai Sender ir pono Liberaskė už labai vertingus. Uh, vertingas mintis ir pastabas. Ir šiandien aš taip pat pas jūs atvykau, laikydamasis auditorumų įsipareigojimų glūdžiai bendradarbiauti su atsakingais specializuotais Europos parlamento komitetais. Atlikdami šį auditą mes bandėme įvertinti, ar ES veiksmingai didino krovininių gležinkelių transportą ir ypač atsižvelgiame, ar situacija pagerėjo nuo 2002 metų ar veiklos rezultatai pagerėjo. Mes įvertinome strateginę ir reglamentavimo sistemą sukurtą komisijos ir galiojančių valstybėse narėse. Taip pat aš nagrinėjimą ES lėšos būtų, buvo kryptingai ir tikslingai naudojami uh, geležinkelio uh, krovinių gabenimo geležinkeliais sektoriaus poreikiams tenkinti. Kartu noriu pasakyti, kad šiuo metu atliekamas yra ir Europos geležinkelius eismo valdymo sistemos auditas. Jo išvados turėtų būti pristatytos jau kitų metų vasarą, bet aš galėsiu šiek tiek pakomentuoti šį tyrimą. O dabar norėčiau Jums pristatyti konkrečiai mūsų atliktą specialiąją ataskaitą numeris 8.2016. Bet pirmiausia, keli faktai ir keli skaičiai geležinkelio transporto sektoriuje e, pusketvirto karto mažiau išmetama CO2 per e, tonkilometrį nei kelių transporte. Be to, da, e, geležinkelio transporto skatinimas yra vienas iš svarbiausių ES politikos prioritetų. Nuo 2007 iki 2013 metų iš ES biudžeto buvo skirta 28 milijardai eurų tai variems geležinkelio projektams finansuoti. Uh, 75 procentai visų gabenamų krovinių Europoje saus, gabenamų sausumos keliais vis dar gabenama keliais, o krovinį, kro, krovininių geležinkelio transporto uh, dalis ES sumažėjo nuo 19,7 procento 2000 metais iki 17,8 procento 2013 metais. Per tą pat laiką noriu pasakyti, kad situacija Šveicarijoje buvo kitokia. Tenai e, e, geležinkelio geležinkelių krovininių transporto dalis padidėjo nuo 40 procentų iki 48 procentų 2013 metais. Taip pat norėčiau priminti Jums, kad e, krovininės geležinkelių transportas yra labai ekologiškas transport, transportavimo būdas. 2001 metų Baltojoje knygoje komisija nustatė tikslą tai, e, perkelti 30 procentų e, krovinių gabenamų e, šiuo metu keliais, ilgesnių nei 300 km atstumu, į kitas transporto rūšės, tai yra ir geležinkelį, ar į a, e, a, vandens transportą iki 2030 metų. Taigi, ką mes išsiaiškinome? Išsiaiškinome, kad iš tikrųjų veiklos rezultatai vis dar tebėra nepatenkinami, o ta, krovininio geležinkelio transporto dalis netgi sumažėjo nuo 2000, 2000 metų. Ir mes manome, kad tiek atsižvelgiant į uh, krovinių apimtis, tiek į geležinkelio transporto dalį bendrame transporte, da, rodikliai tikrai nėra patenkinami. Nuo 2000, nuo 2000 iki 2012 metų krovi, bendra geležinkelių gabentų krovinių apimtis E, liko pastovi ir sudarė maždaug 400 milijardų ton kilometrų. E, keliais nugabentų krovinių apimtis padidėjo nuo 1522 iki 1699 milijardų ton kilometrų. Ir iš esmės mes matome, kad krovininės geležinkelių transportas pralaimi konkurencinę kovą su kelių transportu, nepaisant to, kad kai kuriuose šalise uh, Austrijoje, Vokietijoje, Švedijoje ir Suomijoje vis dėlto stebimos kur kas geresnės tendencijos ir jos rodo gerą pavyzdį tam, kad galima būtų kuo daugiau krovinių gabenti geležinkeliais. Nepaisant to, kad pastarai, per pastarosius 15 metų Europos komisija daug ką padarė tam, kad pagerintų krovinių gabenimo geležinkeliais sąlygas ES daug kas vis dėlto priklauso nuo valstybių narių ir čia jų pažanga tikrai nėra vienoda. Dar, dar daug ką galima būtų padaryti siekiant sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę. Nes vis dar šiuo metu Europos geležinkelio tinklas e, tebėra paskirų e, e, nacionalinių geležinkelių tinklų sistema, e, kurioje veikia skirtingi infrastruktūros valdytojai, nes viena e, skirtingos saugos e, įstaigos ir galioja skirtingos taisyklės, kurios nustato maršrutų paskirstimą, tai infrastruktūros valdymą, kainų nustatymą ir taip toliau. Ir taip pat mes matome, kad eismo valdymo procedūros taip pat netitinka krovininių geležinkelių transporto poreikių, nes iš esmės geležinkelių tinklais naudojasi. Uh, visų rūšių traukiniai. Ir labai dažnai e, keleiviniai traukiniai važiuoja, važiuoja naudojasi tą pačią infrastruktūrą kaip ir keleiviniai traukiniai. Ir mes taip pat matome, kad e, krovininių Nems traukiniams taikomi didesni prieigos prie infrastruktūros mokesčiai nei keleiviniams e, tarpmiestiniams ar primestiniams traukiniams. Bet egzistuoja tam tikrų techninių ir administracinių kliūčių, kurios vis dar e, trukdo užtikrinti deramą konkurenciją krovininio geležinkelių transporto srityje. Pavyzdžiui, galioja labai ilgos nacionalinės procedūros, taikomos e, įvairių transporto priemonių patvirtinimui, ilgos saugos sertifikatų išdavimo procedūros taikomi skirtingi reikalavimai, kalbos reikalavimai mašinistams, taip pat saveikumas tarp įvairių signalizacijos sistemų taip pat nėra pakankamas. Kalbėdamas apie ES skirtą finansavimą, da, trijose uh, iš penkių valstybių narių, kuriuose mes apsilankėme, uh, mes pastebėjome, kad daugiau lėšų buvo skirta kelių transportui nei geležinkeliams laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų. Ypač, kai kalbam, jei įvertinsime lėšas skirtas iš Sanglaudos fondo ir Europos regionės plėtros fondo. Ir ES lėšos daugiausia buvo skirtos geležinkelių infrastruktūros projektams ir visose penkiose šalyse. Me, me, E, jie, e, tie projektai nebuvo skirti tam, kad būtų pagerintos e, krovininio geležinkelio transporto sąlygos. Daugiausia tai, tie projektai buvo susijęs su geležinkeliu, su keliaivių vežimu. Be to labai prastai yra prižiūrima ir išlaikoma. Da, E, geležinkelių infrastruktūra, dėl to labai dažnai yra uždaromos kai kurios linijos arba da, jos yra remontuojamos ir dėl to vėluojama yra arba da, sumažin, sumažėja tie krovinių gabenimo greitis. Iš esmės, gerbėjai ponai ir ponios, mes galime pastebėti, mes padarėme išvadą, kad iš esmės ES neveiksmingai didino krovininį geležinkelių transportą ir kad jau 15 metų, da, mes, per 15 metų mes nesugebėjome veiksmingai užtikrinti konkurenciją, da, sudaryti palankesnės konkurencinės sąlygas geležinkelių transportui, da, konkuruojant su kelių transportu. Ir strateginės Jei strateginės ir, reglamentav, ir reglamentavimo problemos su, apibrieštos mūsų ataskaitoje nebus įspręstos, tuomet papildomas geležinkelio infrastruktūros a, infrastruktūrai skirtas finansavimas pats savame neįspręs visų tų problemų, kurias mes nustatome. Remiantis mūsų išvadomis, audito rūmai rekomenduoja, kad komisija ir valstybės narės imtųsi štai tokių veiksmų. Pirmoji rekomendacija. Komisija ir valstybės narės turi užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo įstaigos turėtų ir galėtų realiai veiksmingai naudotis visais turimais įgaliojimais, nepriklausomumu ir ištekliais, ypač tam, kad būtų užkirstas kelias antikonkurenciniai praktikai. Antroji rekomendacija. Komisija ir valstybės narės turėtų pakoreguoti eismo valdymo taisyklės tam, kad jos geriau atitiktų krovininių geležinkelių transporto poreikius. Ypač, gali, pavyzdžiui, galima būtų patobulinti maršrutų paskirstimo tvarkarašius, taip pat e, apgalvoti apie tai, ar galima būtų atverti daugiau maršrutų. Bet komisija turėtų pradėti tė, e, įvairių procedūrų ir taisyklių taikomų įvairiems e, krovininiam geležinkelio transportui koridoriui krovininių geležinkelio transporto koridoriams derinimą visoje Europoje. Trečia rekomendacija Mes manome, kad e, komisija turėtų supaprastinti ir sudarinti e, procedūras skirtas transporto priemonių patvirtinimui ir saugos sertifikatų e, išdavimui geležinkelių įmonėms. Ir mes taip pat džiaugiamės, kad buvo patvirtintas ketvirtasis geležinkelių dokumentų paketas. Va, a, Toliau, to, tolesnė mūsų rekomendacija. Vals, komisija valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę palaipsniui supaprastinti lokomotyvų mašinistų kalbos reikalavimus. Ketvirtoji rekomendacija. Komisija turėtų reguliariai stebėti pažangą daromą gyvendinant 2011 m. transporto baltosios knygos tikslus, siekiant perkelti krovinių vežimą iš kelių į geležinkelius. Komisija ir valstybės narės turėtų taip pat įvertinti krovinių vežimą geležinkelio operatorių, siuntėjų ir kitų visų geležinkelių tinklų naudotojų pasitenkinimo lygį, siekiant paskatinti kokybiškų paslaugų teikimą geležinkelio tinklo naudojimams. Penktoji rekomendacija. Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti vienodas sąlygas skirtingoms transporto rūšims, įvedant papildomas reguliavimo ir arba kitas priemonės skirtas paremti krovininį geležinkelio transportą, kai tai yra būtina. Šeštoji reko rekomendacija komisija ir Europos valstybės narės turėtų skirti turimas, turimas transporto infrastruktūros finansavimui skirtas ES lėšas, remdamosi ES transporto politikos tikslais. Ir uh, jos turėtų skatinti, uh, mažinti uh, trikdžius ir uh, spūstis ir komisija turėtų stebėti, kiek ES lėšų iš tikrųjų investuoti geležinkelių krovininių transporto projektus arba į projektus, kurių vienas iš komponentų yra susijęs su krovininiu geležinkelių transportu. Septintoji rekomendacija. Valstybės narės ir komisija turėtų geriau koordinuoti investicijas į geležinkelius, siekdamos kiek įmanoma padidinti jų veiksmingumą ir neleisti, kad geležinkelių tinklas būtų plėtojamas fragmentiškai. Be to reikėtų nuolat stebėti, tai kaip, kokie yra pasiekiami rezultatai ir kad teikiant paraiškas dėl pro, pro, projektų būtų nustatyti konkretus veiklos vertinimo rodikliai. Ir aštuntoji rekomendacija. Valstybės narės turi užtikrinti, kad remintis infrastruktūros valdytojų parengtais verslo planais ir orientacinėmis infrastruktūros plėtros strategijomis būtų vykdoma tinkama geležinkelių tinklo bazinė techninė priežiūra visų pirma krovinių vežimo geležinkelio koridoriuose. Na kągi, dėkoju, gerbėjai ponai ir ponios, ir su manimu kartu su savo komandos nariais atsakysiu į visus jūsų klausimus. Dėkoju. Dėkoju jums už pristatymą, už analizę. Matau, kad jau kolegos turi klausimų ponas Vandekamp. Dėkui pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Balko ir jo komandai iš Europos audito rūmų. Ši, šis pranešimas, audito rūmų pranešimas, dėja patvirtina tą, su kuo kasdien susidurėme. Politikai visat kalba apie mm, modulių pakeitimą, pereimą nuo vienos transporto rūšies prie kitos, bet vis dar pirmauja kelių transportas. Ir mes niekaip nesugebame sumažinti kelių transporto, kad jis atitiktų tas proporcijas, kurias turėtų atitikti. Taigi, ką norėčiau pasakyti, ko norėčiau jūsų paklausti, gal galėtumėt pakalbėti apie vartotojų teisės ir tiesioginės prieigos mokesčius, kurie nuolat auga. Dėl įvairių priežasčių ir aišku, kad tai pervežimų pajėgumų nedidimą. Toliau kitas dalykas - skaitmeninimas. Transporto srityje daug kas daroma. Ir ką Jūs galvojate, ar skaitmeninimas negalėtų pagerinti krovinių vežimo? Toliau Paryžiaus susitikimo rezultatai. Turim daug įsipareigojimų tarp jų ir turime užtikrinti, kad transportas būtų tvaresnis. Tai kaip jūs čia matote tų tikslų įgyvendinimą? Toliau, tarp valstybinės problemos, kai kalbame apie TNT koridorius, vėlgi labai daug investicijų nueina į kelius, o ne į geležinkelį. Tai čia komisija irgi turėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp kelių ir geležinkelių transporto. Triukšmas viena iš geležinkelio transportų problemų yra jų keliamas, šio transporto keliamas triukšmas. Tai galbūt dėl to taip sunkiai pereinama prie geležinkelių transporto nuo kitų transporto rūšių. Kalbant apie mūsų darbų tvarkaraštį, mes manau, kad krovinių gabenimo, dėl krovinių gabenimo negalėsime susitarti, kol nesusitarsime dėl keleivių. Kol nesusitarsime dėl keleivinių traukinių, tol, tol negalėsime susitarti dėl keleivių krovinių gabenimo. Pone Bilbao, dėkui gerbiamas Balko už visą atliktą darbą. Galbūt jau kartojamės, nes žinome daug ką, ką pateikė Europos audito rūmų specialioji ataskaita. Ketvirtasis geležinkelių duomenų rinkinys ir tas techninis jo aspektas bei tarpusavio saveikumo ir saugumo klausimai yra žinomi. Bet aišku, kad valstybės narės nerodo politinės valios. 13 metais peržiūrėjome prioritetinius Europos projektus ir buvo Aišku, kad yra tie, tie kamščiai, tos probleminės vietos, bet per tuos trejus metus nuo 13 metų niekas nepasikeitė. Turim dar uždarų sienų, turim dar mm, perpildymą mm, transportu. Ir visa tai vyksta ne todėl, kad trūktų lėšų, o todėl, kad kažkas kitas svarbiau yra valstybėm narėm. Tai ką realiai galim padaryti? Uh, Yra daug visokiausių ataskaitų, pilnų įvairių duomenų, bet ką mes galim padaryti, kad, kad e, geriau paskirstytume transporto srautus. Prarandam konkurencingumą, nepakankamai įdėgiam inovacijas, e, kelių transportas vis labiau teršia aplinką ir ką mes darome? Mes tik darome ataskaitas, kaip svarbu mažinti emisijas, bet uh, E, niekaip nesprendžiam problemų. Ir įmonės netgi baudžiam, taikydamos apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir kitas sistemas, e, kaip ir skatinančias kelių transportą didinti taršą. Tai ką? Tai ką mes dar galime daryti? Jūs minėjote, kad yra šalių, kurios mm, skatina platesnį geležinkelių transporto naudojimą ir noriu paklausti, ar tas pagerėjimas tose valstybėse narėse yra tik sėtinas su vidaus geležinkelio transportu, ar taip pat ir su tarp valstybiniais gabenimais, įskaitant ir krovinių gabenimą. Tas yra labai svarbu, nes turim puikiai žinoti, kas vyksta. Parlamentas ir kitos Europos institucijos stengiasi, kad būtų daroma pažanga Europos Sąjungoje ir jos valstybėse narėse, bet 28 valstybių narių vyriausybės nori centralizuoti ir saugoti savo nacionalinės rinkas. Taigi man kyla klausimas, ką mes galime daryti. Be tų rekomendacijų, kurias jūs pateikėte, tai kyla klausimas, ką galim su tom rekomendacijom daryti ką jūs parengę tas rekomendacijas galite daryti? Ar jūs galite kaip nors dėrėti su valstybėms narėms? Su valstybėmis narėmis, nes mums reikia kažkaip jas išjudinti, kad jos reaguotų. Nes tada iš vis kyla klausimas, ar reikia kažkokios europinės politikos, nes jinai niekaip neįgyvendinama ir ne todėl, kad Europos institucijos nieko nedarytų, o todėl, kad labai sunku išjudinti valstybės narės. Dėkuoju. Dar vienas komentaras. Politinė valia tikrai egzistuoja, tiesiog einame neteisingų kelių. Ir tokia situacija yra jau kelis metus. Politinės frakcijos Europos parlamente e, sutinka, kad yra trūkumų, mes sutarėme dėl tarpvalstybinio paslaugų ir tai, kad e, reikia didinti krovinių pervežimą geležinkeliais ir mažinti sunkvežimiais. Ir, e, atrodytų, kad ES yra labiau e, remiamas e, krovinių pervežimas sausumos keliais. Ir šios problemos nesprendžia nei komisija, nei valstybės narės. Struktūriniai fondai 60 procentų lėšų skiriama transporto sektoriui. Mes norėtumėm, kad iš šios sumos 40 procentų būtų skirta geležinkeliams, tačiau tam nepritarė taryba. Komisija e, turėjo galimybę e, užtikrinti, kad geležinkeliai gautų daugiau lėšų. Šiuo metu egzistuoja tik tai dvi geležinkeliams skirtos programos. Ir um, atrodo, kad uh, per šias programas tai tikrai mes nepasieksime, kad uh, geležinkeliai galėtų pervežti daugiau krovinių nei sunkvežimiai. Galime, pavyzdžiui, pasinaudoti uh, Šveicarijos pavyzdžių, kur e, kroviniai yra daugiausiai pervažiami e, geležinkeliais. O ES niekas nevyksta jau dėl tarpvalstybinio, tarpvalstybinio vežimo mes e, sakėme, kad Europos komisija galėtų remti šią sritį iš sanglaudos fondo. Valstybėms narėms yra svarbiausias nacionalinis interesas, jos nežiūri, kas yra už jų sienų. Todėl čia reikia, kad įsikištų į, į visą situaciją Europos komisija. Vokietijos finansų ministras pasakys, kad jam nelabai um, svarbu tai, kas yra daroma e, siekiant užtikrinti geresnės sujungtis su Niderlandais ar Lenkija. Tačiau jeigu mes gausime toms jungtims užtikrinti pinigų iš Europos komisijos, mes jas užtikrinsime. Toliau jūs paminėjote, kad e, pervežant krovinius geležinkeliais reikia mokėti mokestį, kuris skaičiuojamas e, ton kilometrėmis. Tokio mokesčio, tokios rinkliavos e, vežant sunkvežimiais nėra. Tad e, norėčiau sužinoti e, štai kokį dalyką. Jūs parengėte ataskaitą, ją pristatysite į komisijai ir norėčiau sužinoti, ką jūs padarysite, kad komisija priimtų domėn tai, ką jūs siūlote. Mums visiems tenka atsakomybė, tačiau reikia daryti spaudimą dėl tarpvalstybinio projekto. Klimato kaitos siekių mes nepasieksime, jeigu 70 procentų krovinių bus pervežama sunkvežimiais. Ir tik 17 procentų e, geležinkeliais. Jungtinėje, e, Jungtinėse Amerikos valstijose šis skaičius siekia 40 procentų. Taigi e, iš šios šalies mes galėtumėm pasimokyti. Mes turime keisti situaciją Europoje. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Mes e, puikiai žinome komisijos atstovą, tad norėčiame sužinoti, kaip jūs padėsite audito rūmams, kad kita ataskaita būtų teigiamesnė. Gerbiamas pirmininkė, ačiū audito rūmų atstovui. E, mes pritarame tam, ką sako audito rūmai dėl geležinkelių situacijos Europoje kad situacija yra netenkinanti, komisija pateikė e, informaciją audito rūmams, reagavo į rekomendacijas. Turiu pasakyti, kad audito rūmo rekomendacijos parengtos laiku, nes jos tik tai e, patvirtina komisijos norą atgaivinti geležinkelių sektorių. Mes ėmėmės įvairiausių iniciatyvų šią prasme. Pavyzdžiui, sunkiai dirbome, e, kad būtų peržiūrėti įvairūs teisės aktai reglamentuojantis geležinkelio sritį. Taip pat mes žiūrėjome, e, kaip yra įgyvendinama Rotterdamo deklaracija ir ar pažanga yra pasiekta jau dabar, nelaukiant, kol bus, sakykime, peržiūrėti e, atitinkami teisės aktai. E, girdėjome tai, ką sakė ponia Bilbao, ponas Vandekam ir norėčiau priminti tai, kas buvo aptarta šį rytą Europos parlamente. Tai yra ketvirtas geležinkelių paketas. E, šis paketas tikrai turėtų e, duoti rezultatų. Tikiuosi, kad šitos visos bendros pastangos sustiprins krovinių pervežimo uh, geležinkeliais sektorių. Dar keletas pastabų. E, sureaguosiu į e, tai, kad e, CEF priemonė yra naudojama su sumos kelių infrastruktūrai tobulinti. Man atrodo, kad iš šios, iš šios priemonės keliams yra skirta tik tai 4 procentai, e, kiti, kita e, finansavimo dalis yra skirta aplinkos neteršinčiams e, transporto sektoriams arba mažiau teršinti, teršintiems transporto sektoriams. Kaip supratau, kalbant apie finansavimą transporto sektoriui, norėtume, kad būtų skirta daugiau lėšų transporto projektams, o ne taip, kaip yra dabar kad 50 procentų skiriama sausumos infrastruktūrai, kelių infrastruktūrai ir 50 procentų geležinkeliams. Dėl sanglaudos ir nesanglaudos regionų suprantu, kad norėtumėt finansavimą padidinti iki 85 procentų, kad būtų galima įgyvendinti, užbaigti įgyvendinti tarp valstybinius projektus. Mes suprantame, kad jūs norite, kad e, krovinių pervežimo geležinkelio sektorius plėtotųsi. E, mes esame įsitikinę, kad audito rūmų e, pateiktos rekomendacijos padės mums šį tikslą pasiekti. Ačiū. Dabar žodis ponui Balko. Ačiū pirmininkė. Panas Pandekampas ir ponė Bilbao yra teisūs. Esate Europos parlamento nariai. Ir um, jums kyla klausimų dėl um, E, infrastruktūros naudojimo mokesčių, dėl skaitmeninimo, dėl tarpvalstybinio projektų, dėl apie tai kalbėjo ir komisija. Tiksliau, jūs klausėte, kaip bendradarbiauti su komisija ir kokia yra komisijos nuomonė. Komisija pasinaudojo galimybę išsakyti savo poziciją ir į, į kiekvieną mūsų pastabą ataskaitoje komisija sureagavo. Komisija sutiko su visomis mūsų rekomendacijomis. Su visomis aštuoniomis rekomendacijomis. Visą tai rodo, kad mūsų pozicijos sutampa. Dabar ką mes turėtumėm padaryti? Mes e, turime e, suvokti, kad buvo atliktas veiklos auditas ir tai yra mūsų metinio ataskaitų teikimo elementas. Audito rūmai rengia ataskaitas parlamentui, kad jis galėtų į tai atsižvelgti, patvirtindamas E, komisijos biudžeto įgyvendinimą. Ponas Urbanič papildys mane. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Tiesiog norėčiau papildyti poną Balko dėl infrastruktūros rinkliavos. Apie tai kalbėjo ponas Vandenkam. 68-73 ataskaitos punktai kalba apie pavyzdžius iš Šveicarijos, iš Austrijos ir sakome, kad e, vienas dalykas yra infrastruktūros rinkliavos įmimas, tačiau yra ir kitų būdų, kaip paskatinti krovinių vežimą geležinkeliais. Taigi tai yra labai svarbios pastaipos e, ataskaitoje. Toliau, ką mes galime padaryti? Mes rengiame rekomendacijas e, komisijai, valstybėms narėms. Auditorumai E, taip pat stebi, e, kaip yra gyveninamos rekomendacijos. E, tai darome kas 2-3 metus ir žiūrėsime, kaip komisija mūsų rekomendacijas, kuriuoms pritarė, įgyvendins. Ir po to ateis, pateiksime atitinkamą papildomą ataskaitą. Dėkoju, sako pirmininkas. Baigėme nagrinėti šio, šį darbo atvarkės punktą. Matote, kad mūsų pozicijos sutampa, tiesiog reikia pagalvoti, ką reikia daryti. Kitaip tariant, teorija puikiai, tačiau reikia pažiūrėti, kaip ji bus gyvendinta praktikoje. Na ir po dešimties metų spaudimo komisija pradeda imtis iniciatyvų, tai yra sveikintinas dalykas. Su komisija puikiai bentarbiaujame ir tikėmės, kad uh, šios rekomendacijos bus įgyvendintos ir kita audito rūmų ataskaita bus teigiamesnė. Taigi ačiū Jums už tai, kad atvykote. Jūs galėjote dalyvauti, stebėti mūsų diskusijas dėl e, ketvirtos, ketvirtojo geležinkelio paketo e, Dabar galiu pereiti prie visų kitų klausimų. Kitas mūsų posėdis įvyks gruodžio 5 dieną, 3 valandą. Ačiū visiems už dalyvavimą ir geros popietės.